metu gavome pasiūlymus dėl reglamento dėl medicininių prietaisų ir in vitro diagnostikos reglamento. Pavadinimai dokumentų bus paskelbti šio posėdžio protokole. Parlamentas turės tris mėnesius laiko, kad pareikštų savo nuomonę, e, skaičiuojant nuo rytojaus